Moskovici. Diskusija šiuo klausimu baigta ir pereiname prie kito klausimo. Pono Pablo Zaba Bidegan ir Gervenian Gerbrandi pranešimas dėl išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimo. Žodis teikiamas iš karto pranešėjai ponui Salva Bidegan. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš maždaug metus Volkswagen koncernas e, pripažino atitinkamai JAV tarnybai, kad e, taikė išderinimo įtaisus, kad e, iš, sėkmingai praeitų emisijų testavimą. Ir kilo klausimas dar tada ir dabar, kodėl ne ES paaiškėjo šie dalykai ir buvo aptikti. Kodėl ES buvo nepajėgi aptikti šitokio masto nukrypimus Klausimas iki šiol neatsakytas, tačiau, man atrodo, reikėtų užsiminti apie daugelį veiksnių. Pirmiausiai, trūksta mums Europos apskritai, todėl kad integracija nėra užtektinai pažengusi. Esu įsitikinęs, kad jeigu iš tiesų būtų sukurtos jungtinės Europos valstijos, nebūtų kilęs ir šis skandalas. Ir jeigu Jungtinės Europos valstijos egzistuotų, geriau būtų apsaugoti ir milijonai automobilių vairuotojų, sėdančių į savo automobilius kiekvieną dieną. Ir jeigu turėtumėm atitinkamą sistemą, tai ir vartotojai geriau būtų apsaugoti, be jokios abejonės. Bet yra dar ir kitų veiksnių, galinčių paaiškinti susidariusią padėtį. Tai pirmiausia, tai, kas įvyko dar dirbant komisijos nariui Verhoigenui, kai nebuvo atskleistos kai kurios detalės ir jas nebuvo pasigilinta taip. Paaiškina ir tai, dėl ko kilo skandalas. Komisijos narys Verhoigenas su tos kadencijos parlamento nariais e, sudarėjo kompromisą, kuris nebuvo aptartas užtektinai išsamei ir įgyvendinamas. Vėliau darbus perėmė komisijos narys Tadžianį ir stengiasi dirbti ambicingiau. siekiant mažinti azoto emisijas. Mat reikia aiškiai įvardyti tą aplinkybę, jog e, reali situacija vairuojant e, ir testuojant skyrėsi ir nebuvo užtektinai tai atsižvelgta. Taigi paaiškinimų reikia, bet taip pat reikia ir tolesnių žingsnių galinčių užkirsti kelią panašaus pobūdžio atvejams ateityje. Visi siekiame šio bendro tikslo ir tikriausiai automobilių pramoniai reikėjo tokio skandalo, tokio sukretimo, kad prisitaikytų prie 21 amžiaus iššūkių, suvoktų realią situaciją ir pradėtų elgtis kitaip. 12 milijonų šeimų, 12 milijonų šeimų gyvenimas priklauso nuo darbo vietų automobilių pramonės sektorija. Taigi turime ir šiam sektoriui sukurti perspektyvę ateitį ir tiesiog reikėjo anksčiau aptikti tai, kas vyksta. Bet yra kaip yra ir turime dirbti toliau. Mes kartu su kolega iš Niderlandų jau nemažai padirbėjome ir ateityje dar daug ką darysime kartu su kolegomis iš EMIS komiteto. Ačiū. Ir vienam iš pranešėjų dabar kalbės kitas pranešėjas, ponas. Gerbrandi keturios minutės. Ačiū ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolega pranešėjai Palvazalba už tai, kad puikiai dirbo. Tikiuosi ir toliau artimės metu mes tęsime puikų bendrabiavimą. Šis pranešimas šimės yra procedūrinis. Tam yra priežastis. Na, mes netaip ne, ne pradėjome savo darbą, tačiau ten yra labai aiškina politinė žinia. Tai yra mes raginame komisiją geriau ir greičiau bendarbiauti su mūsų tyrimo komitetu. Būtent, kai komitete mes patvirtiname šį tarpinį pranešimą, tai na, negaliu sakyti, kad komisijai, tai yra, galiu sakyti, kad komisija iš esmės pagerina bendarbiavimą ir nebijoju, kad mes toliau tęsime tai bendarbiaudami. Kol kas mūsų komitetas rinko techninius įrodymus bendravome su uh, automobilių gamintojais, su emisijų kontrolės technologijų gamintojais, su NVO, su mokslininkais. Ir iš esmės jau techninę pusę esame atlikę. Ir dabar pradėjome politinę tyrimo dalį, rengėme klausimus su komisijos nariais, taip pat buvusiais komisijos nariais Dimas, Patočnik, Froje ir taip pat Vakar kalbėjome su komisarės Nurivela. Taip pat daug dėmesį skirsime valstybėms narėms. Ir dalyvausime klausimuose su ministrais per mes kelias savaitės. Labai nuoširdžiai raginčiau ministrus, kurie dar nepatvirtino savo dalyvavimo, tai padaryti. Europinė demokratija reiškia taip pat, kad ir nesal valstybių ministrai atsakingi už savo pozicijas. Taip pat išklausėme Junktinių Amerikos valstijų tar, e, atsakingasis tarnybas. Matome, kad tai yra platesnis dalykas negu tik Volkswagen atvejis. Matėme, kad kiti gamintojai taip pat atsisako tokių technologijų, arba, tarkim, po 22 minučių arba 17 laipsnių Tad testavimo metu tad matome, kad problema platesnė negu tik Volkswagenas ir e, reikia ją plačiau tirti. Taip pat liko dar daug neatsakytų klausimų dėl valstybių narių vaidmens. Matome, kad nepakankamai įgyvendinami ES teisės aktai. Ir tikrai reikia tai aptarti grįžtai aptarti su valstybių narių ministrais. Kitas svarbus klausimas. Kodėlgi tiek laiko užtruko parengti naujus realių sąlygų tyrimo testus? Dešimtais metais komisija sakė savo dokumente, kad turėtų užtrukti apie du metus parengti realių variavimo sąlygų testavimą, tačiau matėme, kad užtruktų daug daugiau metų. Taigi šio klausimo taip pat reikės simtis. Galiausiai Pasakytina, kad jau praėjo metai po skandalo ir per laiką daug ką nuveikėme, tačiau vis dar milijonai dizelių varomų automobilių Europos rinkoje netitinka esamų teisės aktų. Su komisijos narė Bienkovska tai aptarėme vakar. Džiugina jos griežtas požiūris ir jau laukiame, kad bus padėtos pažydimų procedūros. Tačiau, na, Matome, kad prie šio, prie šio klausimo dar reikės dirbti. Toliau. Automobilio atšaukimas. Matome, kad tai vis dar remiasi savanoriškumo principu. Daug vilčių dedu artimas kelis mėnesius, dirbsime toliau, kitą metą pradžioje pareiksime savo pranešimą ir tikimės, kad turėsime ne tik išvadą dėl to, kas buvo, dėl to, kodėl tokia situacija susiklostė praeitie, tačiau taip pat turėsime ir pamokų ateičiai, nes mums tai yra būtent svarbiausias dalykas. Labai ačiū. Dėkoju pranešėjai. Dabar žodį suteiksime komisinariai Bienkovską. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, garbėjai nariai. Diskusija labai svarbi ir labai džiugas galėdama čia būti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už jų įdėtas pastangas. Ja, beveik met, metai praėjo nuo skandalo pradžios, nuo Volkswagen skandalo pradžios ir jau šeši mėnesiai, kaip dirba tyrimo komitetas ir visiems mums tai buvo labai intensyvaus darbo laikotarpis tiek parlamentui, tiek komisijai. Užtikrinu, kad padariau viską, ką galėjau, kad kiek įmanoma bendrabiaučiau, skaidriai bendrabiaučiau su parlamentu ir esu įsipareigos ir toliau taip dirbti. Visapusiškai bendrabiauti su parlamentu artimiausių metų ir kiek įmanom padėti tyrimo komitetui dirbti padariau viską, ką galėjau, kad atskirčiau jūsų klausimus. Suprantu, kad jūs negal esate patenkinti tuo, tačiau darome, ką galime ir žinoma, ir toliau dėsime visas pastangas. Esu įstikinus, kad to tai yra geriausias būdas išaiškinti visus faktus ir nustatyti geriausią kelią pirmin komisijai bei valstybės narėms, parlamentui kaip užtikrinti geriausią teisės aktų įgyvendinimą ir taip pat užtikrinti, kad pramonė būtų patikima ir suprastų aplinkosaugos klausimus. Dirbame, darome, ką galime, tačiau tikimės taip pat ir, kad valstybės narės bija bus at, at, pak, e, analogiškai skaidrios ir mačias bendrabiauti. Kalbame su valstybės narėmis, ar jų valstybės, ar jų teritorijos ir naudojami tokie testų E, testavimo sistemų pakeitimo mechanizmai ir jau bendravome su Vokietijos, Prancūzijos atstovybėmis. Pateikėme Europos parlamentui pirmą nacionalinių tyrimų ataskaitą, tačiau kol kas tas dar bendro vaizdo neturime, nes valstybių narių patikti duomenys yra nepilni ir vis dar lieka neatsakytų klausimų, kuriems atsakyti trūksta techninių domenų. Vis dar trūksta. Mes ir aš asmeniškai esame nusivylę esamą situaciją, reikia tų techninės informacijos, kad būtų galima priimti nepriklausomą sprendimą dėl to, kas įvyko. Ir aš prašau valstybių narių pateikti šios duomenis komisijai ir toliau raginsiu valstybės narės tai padaryti. Taip pat toliau stebėsime, kaip vyksta nacionaliniai tyrimo procesai. Toliau. Toliau šie išderinimai teisai. Na, jie uždrausti jau labai sniešnioko metų. Jau yra aiškios teisinės nuostatos, gamintojai ir, tar, ir tikrinimo tarnybos, na, niekuomet nekelia klausimų dėl taisyklių, kaip įsigyvendinti. Ir jeigu taisyklių nesilaikoma, turi būti pasiekmes nes mes turime įstatymus. Tad e, sieksime užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomas vienodai visoje vidaus rinkoje ir dirbome su tarnybomis, kad parengtume praktinės gairės nesenat tarnyboms, kaip uh, užtikrinti tipo patvirtinimo ir e, emisijų lygių patvirtinimus. Tikime tai užtikrinti visoje Europos Sąjungoje. Suprantame, kad įgyvendinimas yra esminė problema, kurią reikia kurčiau išspręsti. E, Sudarėmės tokią situaciją dėl to, kad rinka nepakankamai stebima ir kad tarnybos nėra pakankamai griežtos. Siekime tai pakeisti, numatyti naują priežiūros sistemą, kurią priežiūros komisija ir taip pat e, tarp, viena kita priežiūros valstybės narės ir taip pat numatysime baudas tai yra esminis dalykas, sprendžia šią problemą, taip pat reikia gražinti pasitikėjimą piliečių pasitikėjimą, nes pasitikėjimas labai nukentėjo. Komisija pateikė savo pasiūlymą sausio mėnesį šiemet ir dabar jo parlamentui ir tarybai reikia priimti savo sprendimus. Kol kas taryba nepatino savo pozicijos. Pono Daltona yra praneš... pranešimas vidaus rinkos komitete su kuriuo dabar reikia dirbti ir raginame jį priimti kuo greičiau. Norėčiau pasakyti, kad yra ir prieštaravimų būtimiams pokyčiams ir tai nuvilia. Mums reikia jūsų paramos, kad galėtume išlaikyti ambicijų lygį. Ypač tikiuosi, kad aptikami komitetai tikrai, visi būtent misijų komitetas e, gerai dirbšės rytyje ir patvirtins savo pastangas ir norėčiau pasakyti, kad reikia pasimokyti iš praeities ir parengti kelią ateičiai, nes kitaip neduos pakankams naudos šie darbo metai. Čia mes ir toliau su jumis visapuškai bedarbiausime. Ir aš dar kartą pakartoti, kad komisija džiaugiasi šio tarpinių pranešimų ir linkiu sėkmės darbę artimiausiu metu. Ačiū. Dėkoju. Vai dėkoju komisijos nariai. Dabar išklausysime politinių frakcijų pozicijų. Vėliau bus balsuojama. Kol kas nenaudokime milinųjų kortelių. Ponas Karinš, apie pavardų, prašau. Ačiū, panė pirmininkė, gerbimo komisijos narė. Praėjo šešeri mėnesiai nuo skandalo pradžios vyko nemažai klausimų, susitikimų su ekspertais, mokslininkais, universitetų atstovais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, automobilių gamintojais, atsarginių dalių tiekėjais, taip pat kalbėjome su Europos komisijos atstovais, tiek buvusiais, tiek dabartiniais, kokios informacijos gavome ir sužinojome. Pirmas klausimas, kuris mums kilo, kaip e, taip atsitiko, kad patekome į tokią situaciją. Europoje dėl tam tikrų ideologinių priežasčių mes esame išsikėlę su klimato kaita susijusi CO2 mažinimo tikslą. Taigi mes mėginame atitinkamai daryti įtaką dizelinių variklių gamintojams ir vartotojų elgsenai. Tačiau mm, ignoravome vieną dalyką. Mm, dizeliniai varikliai išmeta mažai CO2, tačiau daug daugiau išmeta uh, smulkiųjų dalelių azoto oksidų kurie yra labai kenksmingi mūsų sveikatai. Mes ignoravome šios pašalinius poveikius kurie yra ypatingai darantis didelę žalą mūsų sveikatai. Kai buvo 2007-aisiais patvirtintos Euro 6 taršos normos ir reikalavimai, mes neišsprendėme šiais sprendimais taršos problemų, kadangi kasdieniam naudojime tarša yra daug didesnė nei matuojant laboratorijose. Nei Europos mastu, nei valstybių narių mastu atitinkami sprendimai nebuvo priimti. Tik mes turime pasimokyti iš padarytų klaidų, net, neturime ir negalime ignoruoti pašalinio poveikio, mes turime parengti tokią e, testavimo metodika, kurią taikant būtų atsižvelgiama į realias vairavimo sąlygas ir būtų galima geriau koordinuoti valstybių narių elgesį. Socialistų demokratų frakcijos vardu Katrin van Bremt. Dvi minutės. Pirmininkė komisijos nariai, mėly kolegos. Komisijos narė pagristai paminėjo, kad prie metas, metai nuo Volkswagen skandalo pradžios mes buvome šokiruoti uh, vienos iš e, didžiausių ir garsiausių Europos automobilių gamintojų elgesių siekiant padidinti savo pelną, tačiau taip pat buvome šokiruoti ir tuo, kad ne ES institucijos ar tipo patvirtinimo e, tarnybos rinkos priežiūros institucijos atskleidė šią informaciją, ji buvo atskleista, šis skandalas buvo atskleistas Junktinėse valstijose, taigi mes e, Pagrįstai nusprendėme Europos parlamente pirmą kartą per dešimt metų įsteigti tyrimo komitetą, siekdami išsiaiškinti netinkamo administravimo faktus ir aplinkybės, tačiau mes turime žvelgti giliau. Šis tyrimo komitetas, e, emisijų tyrimo komitetas turi sustiprinti pasitikėjimą tiek komisiją, tiek Europos gaminiais. Ir mes diskutuodami pabrėžėme, kad ne tik Volkswagenas, tačiau ir kitos kompanijos naudojasi teisinėmis spragomis, kurios atsiranda dėl netinkamos testavimo metodikos. O tai reiškia, kad po dešimties metų dėl teisinės, piknužiavimos teisinė sistema ir pažeidimų taršos mastai tik padidės. Žinoma, testavimas realiomis sąlygomis padės išspręsti dalį problemų. Labai patenkinti esame jūsų vakardienos pareiškimais komisijos nario apie tai, kad reikia pristaikyti prie dabartinės situacijos, nes kiekvieną dieną į mūsų rinką patenka transporto priemonės, kuriuose yra naudojama neleistina klaidinanti įranga. Ir aš manau, kad valstybės narės šiam klausimui turi skirti daug daugiau dėmesio nei iki šiol. Manau, kad bendromis pastangomis kartu su komisija valstybės narėmis, taip pat dirbdami emis komitete, mes sugebėsime pakilti virš politinės skirų frakcijų skirtumų ir sugebėsime šią problemą išspręsti. Ačiū, KR frakcijos vardu, ponas Ženkelis, pusantros minutės. Ponas ir ponai nekalbant apie nusikalstamą e, Volkswagen koncerno veiklą, reikia paminėti ir komisijos aplaidumą, net ir buvęs komisijos narys atsakingas už pramonę Günteris Ferhoiginas, dabartinės komisijos narės pirmtakas į mano klausimą apie Europinės direktyvos turėjo pripažinti, kad jos yra per daug aptakios jų nuostatos. Dabar turime pripažinti, kad JAV galiojantis taršos reikalavimai ir direktyvos yra daug griežtesnės nei europinės. Jau buvo minėta, kad būtent amerikiečiai atkreipė dėmesį iškėlė į dienos šviesą šį skandalą ne europiečių. Mes tik tai dabar turime spręsti jo padarinius. Todėl turime paraginti komisiją derantis dėl TTIP suderinti taršos direktyvas transportų priemonių ir taikyti tuos standartus, kurie yra griežtesni bei reikalavimus. Tai e, yra susijęs su keliariopo pobūdžio privalumais. Pirmiausia, būtų sumažinama tarša ir žala žmonių sveikatai taip pat sumažėtų sąnaudos įvairių taršos mažimo sistemų gamybos ir mm, tokiu būdu galėtume pristatyti piliečiams konkrečius savo darbo rezultatus. Taigi komisija tokiu būdu galėtų ir nešti savo atitinkamą indėlį, siekiant didesnio piliečių pritarimo laisvos prekybos sustarimui su JAV. Pone Haransuo, 2 minutės 30, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas ponas ir ponai komisijos narė. Iki šiol ES piliečiams niekas nepristatė konkrečios aiškios faktais pagristos informacijos apie tai, kas įvyko, tačiau tyrimo komitetui suteiktose įgaliojimuose aiškiai parašyta, kad būtina įvertinti, ar atitinkamos komisijos tarnybos bei valstybių narių e, kontrolės ir priežiūros institucijos nesielgia aplaidžiai, nes e, jau anksčiau buvo priimti tinkami sprendimai, pagal kurios buvo draudžiama naudoti atitinkamą klaidinančią įrangą, tačiau nieko nebuvo padaryta. Tyrimo komitete mes surinkime klausimus, kuriuose dalyvavo ekspertai ir jie mums pranešė, kad šios problemos buvo žinomos jau pakankamai seniai, nes realiomis vairavimo sąlygomis šie automobiliai netitinka taršos reikalavimų ir taip pat galima panaudoti atitinkamus įrenginius ir, ir testavimo metu tą taršą sumažinti. Tiek būtų kalbant apie informacijos, kalbant apie pirmąjį klausimą, tačiau aš manau, kad Jeigu mes nesiaiškinsime šių visų aplinkybių, tai nesugebėsime atgauti piliečių pasitikėjimo. Tai turėtų būti svarbiausias mūsų darbų tikslas. Todėl aš noriu paraginti bendra pranešėjus parengti tokį pranešimą, kurio nuostatos būtų labai aiškiai suformuoluotos ir visiems suprantamos, nes ES piliečiai, e, kurie norės susipažinti su tyrimo rezultatais, turi aiškiai žinoti, kokios klaidos buvo padarytos ir kas už jas atsakingas. Taip pat e, turime matyti aiškės e, sąsajas tarp atskirų tyrimo išvadų sudėdamųjų dalių kad bendras vaizdas būtų aiškesnis. Taip pat noriu pavyzdžiui pasakyti, kad automobilių gamintojai nekantriai laukia mūsų išvadų, nes e, nuo to priklausys milijonai darbo vietų automobilių pramonėje. Jeigu mes greitai savo išvadų nepateiksime, tai gali sustabdyti arba pristabdyti tolimesnę automobilių gamybos plėtrą. Todėl raginu visas institucijas ES dalyvauti šiame tyrimė, ponas Likijotis. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mūsų tyrimo komitetas pateikė darbo programą savo ir vykdė tą darbo programą, bet ne politinio pobūdžio vertinimus. Tačiau kai kurios pirminės išvados jau padarytos. E, įvyko nemažai klausimų, patikrinimų ir aišku, jog dar 2010 metais buvo padaryta kai kurių politinio pavadžio klaidų ir 2013 metais patikti rezultatai ištikrinimo tarnybos nebuvo atitinkami ir vis tiek nesiimta jokių veiksmų. Komisija žinojo, apie tai, bet nieko nedarė. Todėl, kad nebuvo neva informuota apie paskirus konkrečius atvejus, o valstybės narės esą pačios ėmėsi kontrolės priemonių. Ir paaiškėjo, kad faktiškai išmatuojamas emisijų kiekis buvo didesnis, tačiau niekas nesėmė tikrinti automobilių būtent realiomis vairavimo sąlygomis. Taigi, iš tikrųjų, turėjo būti įmamas ir sankcijų, ir griežčiau gyvendinama ES teisė, kurioje dar yra ir spragų. E, taip pat nepamirškime ir lobistų, ir mėginimų manipuliuoti emisijų kiekiais, o Volkswagen atvejais nebuvo vienintelis toks. E, mėly kolegos, mes ir toliau tirsime visus įmanomus atvejus, dirbsime ryštingai su ko pranešėjais tam, kad pateiktumėm laiku rezultatus ir kad aptiktumėm sukčiavimo atvejus, e, kurie sukelia žalos visiems gyventams ir vairuotams. Ačiū toliau, panas Turmes. Pusantros minutės. Neveikia. Thank you. One year. Ačiū. Prieš metus įvyko Volkswagen skandalas nors tai iš tikrųjų visos automobilių pramonės skandalas. 2014 m. balandžio gegužės mėnesiais ES tarnybos jau turėjo duomenis išsamius apie netitikimus. Nors e, nieko nežinojo apie išderin, išderinimo įtaisus. Tik tai ką darė tarnybos? Pasikvietė Volkswagen atstovus ir uždavė paprastą klausimą. Ar galite paaiškinti, iš kur tas netitikimas tarp bandymo rezultatų ir realių išmetimo kiekių eismo situacijoje. Ir buvo vienas, antras, trečias, ketvirtas ir taip toliau susitikimai suorganizuoti. Ir Volkswagen atstovai tiesiog melavo. Praėjus 15 mėnesių JAV tarnybos pasakė žaidimas baigtas ir vis dėlto buvo pripažintas plataus masto sukčiavimas. Tada Volkswagenas mėgino startuoti atšaukimo akcijas. Vieną, antrą, trečią pradėjo. Labai paprasto klausimo susilaukė iš jav tarnybo. Parodykit, įrodykit, kad azoto emisijų kiekiai atitinka teisės aktus po to, kai jau buvo atšaukti kai kurie automobiliai ir atsimti iš rinkos. Volkswagenas to nesugebėjo padaryti. Tuomet trečiasis veiksmas um, - kompensacijos vairuotojams, vartotojams ir pripažinimas nesilaikius teisės aktų. Taigi, Obamos administracija padarė tai, ko nepadarėme mes. Buvo aptiktas sukčiavimo atvejis ir buvo numatytos sankcijos įmoniai. Kodėl pas mus tai nevyksta? Jau prieš keletą metų, dar 2090 metų žiemą, komisija ir valstybės narės net nesugebėjo užduoti to paties klausimo įmoniai dėl paaiškinimo. Kur čia šuo pakastas, kodėl netitinka vertės vienos kitų. Ir komisija, vadinasi, yra dalis viso šio skandalo. Kitas dalykas. JAV tarnybos nesutiko su atšaukimo akcija savo laiku, o automobiliai vis tiek buvo atšaukinėjami ir vadinasi Volkswagenas e, apgaudinėjo savo klientus, vartotojus. Ir pas mus e, nieko panašaus apskritai nevyko, jau nekalbant apie kompensacijas. Kodėl jūs nieko nedarėte? Taigi prisiminkime visus įvykius. Junkerio komisija atvyko pas mus ir kalbėjo apie pasitikėjimo atstatymą. Bet nieko panašaus neįvyko, jokio žalos atlyginimo nematėme, jokių pasitikėjimo atstatymo priemonių. Taigi tikrai nepasieksite tokiu būdu, kad piliečiai jumis pasitikėtų. Ačiū, toliau FDD frakcijos vardu ponė Evi. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekažin ko negalime tikėtis iš šio komiteto tyrimų, bet visgi kai kurių svarbių rezultatų jo darbas jau pateikė dėl to, kas susijęs su kontrolės ir priežiūros sistemomis. Matyti, kad čia tik Lietkalnio viršūnė ir aš nesiplėsiu išsamei, o geriau išnaudosiu progą pasisakydama plenarnėje sesijoje apie tai, kad tyrimas dėl Euro 5 dizelinu varomų automobilių Italijoje. Buvo atliekamas įtraukiant ir um, Italijos vyriausybės atstovus, ministrus ir tokio skaidrumo būtent mes ir tikimės, nes kol kas čia dar yra spragų 15 automobilių konkrečių yra ištirta, bet vis dar neaišku, kokie dabar koncernų veiksmai toliau laukia. Pavyzdžiui, su Fiat automobiliais situacija buvo kitokia negu su kitais Fiato ir Džipo duomenys. E, nėra įtraukti apskritai į tyrimo sritį, tai net neaišku, ar čia išderinimo įtaisai buvo taikomi ar ne. Paskui 22 minutės e, jie yra išjungiami protestavimo ciklo, kaip žinoma, ir vėliau tris kart didesnės azoto emisijos fiksuojamos negu leistinas kiekis. Taigi ir čia tikriausiai manipuliavimo atveju būta, todėl reikalaujame skaidrumo ES ir konkrečiai Italijos piliečių labui. Ponas Pret. Pone pirmininkė, gerbiamą komisijos narę. Žinome apie tai, kad Volkswagenas labai akivaizdžiai pažinėjo teisės aktus, bet kai ką sužinojome dar ir daugiau. Konstatavome, kad komisija panašu, jog neužtektinai kontrolės priemonių ėmėsi arba neužtektinai jų turi savo galioje, o tos kontrolės priemonės, e, kurias ji taikė, nebuvo pakankamos. Pone Vienkovska, jau daugelį metų sklinda gandai, kad ne tik Volkswagen įmonėje, bet ir kitose automobilių gamintojose tokie dalykai vyksta. Taigi vėliausiai dabar reikėtų pateikti konkrečius aiškius duomenis ir priemonės, ką ketinate daryti, tačiau tai neįvyko. Jūs negalite mums ir paaiškinti plačiau, ką numatėte kaip priemonės valstybių narių atžvilgių, kurios panašu mums melavo arba nepateikė konkrečių duomenų. Ir ponios ir ponai, manau, kad jeigu rimtai žiūrime į įstatymus, į teisės aktus ir jeigu imamės kokio nors reguliavimo ES, tai turime užtikrinti, kad yra atitinkamos kokybės užtikrinimo sistemos bus taikomos. O dabar už mus tai daro JAV tarnybos. Galbūt tai parodo ir skirtingus ekonominius JAV ir ES interesus ir jų sankirtą. Neturėtumėm leistis vedžiojami už nosies ir leisti tai daryti. JAV turėtumėm patys imti jauti už ragų, ES turėtų pati imtis veiksmų, kai yra 15 milijardų eurų tokios kaip žalos atlyginimas JAV, tai man atrodo ir Europos Sąjungoje tokių sumų tikrai susidarytų. Ačiū. Toliau, ponė Gizekė, EPP frakcija ir dar visiems kolegams pasakysiu, laikykitės jums numatyto kalbėti laiko, nes kitaip keblu bus užbaigti diskusiją laiku ponė komisijos narė Bienkovska, mėly kolegos tyrimo komitete. Dirbame tikrai daug. Tai užima nemažai laiko, bet norime viską nuodugniai ištirti, viską įsigilinti ir tęsti tuos darbus. Aišku, ir politinio pobūdžio klausimų iškyla. Ir yra kolegų teigiančių, kad komisija ir kai kurie konkretus komisijos nariai nevažinojo apie išderinimo įtaisus. Tačiau tokių įrodymų kol kas neturime. Ir dar praėjusią savaitę buvo spekuliuojama, neva aplinkosaugos e, komisijos narys Potočnikas, e, komisijos narį Tajanį apie tai informavo laišku. Manau, kad tai visiškai nepagristi įtarnėjimai ir kaltinimai neižvelgčiau čia nieko panašaus, nes ir ponas Potočnikas sakė tarimo komitete, kad pats nesitikėjo, jog galėtų egzistuoti išderinimo įtaisai. Taigi kaip jis galėjo rašyti apie tai laišką, jeigu nežinojo apie tai. Dabar prasideda antrasis komiteto darbo pusmetis ir šiam pusmečiui raginčiau tęsti rimtus darbus ir nebesileisti įvairius žaidimus ir strategavimą. Nes nuo 2005 metų Volkswagen'e buvo manipuliuojama vertėmis. Taigi ir komisiją reikėtų raginti pagaliau užbaigti RD testavimo įrangos reikalavimo numatymą ir gyvendinimą komisija čia dar tikrai nepat, neužtektinai padarė, taigi reikia visus veiksmus išaiškinti, atsisakyti įvairių žaidimėlių ir pagaliau suformuluoti e, aiškius reikalavimus, kad tokio pobūdžio nutikimai ateityje nesikartotų. Ačiū, ponė Dans, pusantros minutė. Ponas Dans, pusantros minutė. A... Ačiū, ponė pirmininkė dabar yra gera proga įvertinti tai, ką komitetas yra nuveikęs, ką yra įstatęs. Jau girdėjome, kad buvo priimta sprendimų, kurie vedė prie didesnio zootoksidų išmetimo. Taigi mažina vienas mūsų didino kitas. Ir tai buvo padaryta dėl to, kad trūko žinių, trūko tikrų įrodymų apie tai, kaip dizelinio kūro naudojimas veikia visuomenės sveikatą. Tačiau tokių įrodymų iš dalies trūko dar ir dėl to, kad pagal dabartinę sistemą yra labai daug matyta atsakomybių už tai, kas vyksta ir galiausiai niekas nėra vienas atsakingas. Taigi dabar šiandien, kad valstybės narės kaltina komisiją, komisija kaltina valstybės narės, o įmonių, tai yra automobilių gamintojos, tiesiog pasinaudoja įvairiomis spragomis ir išvengia, išvengia mūsų tinklų. Kągi matome? Matome, kaip skirtingai vertiname esami teisės aktai. Ir komisijos narė visiškai teisi, kai sako, jog reikia pasiremti tuo, ką išaiškinsis komitetas, kad būtų galima pagerinti teisės aktus, kad užtikrintume, jog ateitie teisės aktai nebeturėtų tų pačių klaidų, tų pačių spragų ir tų pačių galimybių neaiškiai interpretuoti teisės aktus. Toliau taip panašiai padėkoti kolegoms iš visų frakcijų. Uh, Labai svarbu, kad mes visi dirbame kartu, labai svarbu, kad čia netaptų kažkokiamis varžybomis tarp kairės ir dešinės. Ne, juk svarbiausia yra Europos vartotojai ir būtent dirbame jų labai. Ačiū. Ponas Demesmaker, pasantrintas. Ačiū. Aš esu tyrimo komiteto vicepirmininkas, tačiau manau, kad prieš paskelbent galutinės išvadas, mes turime konstatuoti keletą dalykų. Laboratorijose mūsų automobiliai netaršus, tačiau keliuose taip. Taigi milijono vertės klausimas yra tas, kodėl nėra imamas priemonių greitai tam, kad būtų patvirtintos naujos taisyklės, siekiant pirmiausiai apginti visuomenės sveikatą. Ir kėl klausimas, kodėl mūsų uh, E, įgyvendinimui primtų teisės aktų nėra atitinkamo lygio, kai tuo tarpu e, atitinkamos technologijos egzistuoja. Nors Europos teisės aktais yra draudžiama naudoti atitinkamos išdarnimo įtaisus programinės įrangas, tačiau jos vis tiek yra naudojamos ir yra neaišku, kokiamis sąlygomis tos tie įtaisai yra išjungiami ir kokiamis sąlygomis, kokiai temperatūrai, pavyzdžiui, esant jie veikia. Taigi svarbiausi klausimai prioritetiniai yra šie. Turime taikyti geriausias metodikas, taip kaip yra daroma JAV ir pirmiausiai Kalifornijoje. Ponas Torvald. President, and thank you Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai Menkovskai. Turbūt galiu kalbėti švediškai, taip ir padarysiu. Taip, atsidūrėme labai įdomi ir gal šiek tiek įdingoje situacijoje. JAV yra labai aiškios taisyklės ir ten buvo išmokės kompensacijos vartotojams, nes buvo aiškiai parodyta, jog Volkswagen naudoja vadamosius išderinimo įrenginius. Dabar Europoje situacija yra kitokia ir būtent tai kelia nerimą. Taigi yra išderinti šie naudojami mechanizmai ir taip pat taip išderinami rezultatai ir trūksta informacijos. Tai rodo, kad e, turbūt su to susijęs ne tik Volkswagenas, bet yra ir kitų atsakingų ir kaltų pusių. O piliečiai, žinoma, yra labai susirūpinę. Mart... Na, labai svarbu parodyti, kad komisija tikrai dirba, kad e, komisija nesnaudžia. Kita vertus, jeigu komisija dirba, kila klausimas, kodėl nėra kompensacijų, tai gal tuomet komisija lieka kalta už tai, kad kompensacijų nėra. Tad labai raginčiau komisijos narę labai rimtai pažiūrėti šį klausimą ir pateikti mums realios informacijos, galėtume padėti vartotojams. Dėkui. Dėkui, toliau kyla net vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas svarbiausių klausimų yra emisijų transporto mažinimas. Ir komisija labai rimtai užsijima emisijomis transporte. Tačiau jei, na, ten, kur, ten, kur pradeda veikti godumas, nieko mūsų nepasiseks. Matome, kad daug žmonių žuvo dėl kietųjų detalių išmetimo. Taigi tai yra labai svarbus klausimas. Svarbus klausimas taip pat yra aplinkosaugai. Didžiulis iššūkis. Reikia gražinti vartotojų pasitikėjimą, reikia parodyti, ką galime padaryti. Ir automobilio pramonė turi pripažinti faktus ir bendrabiauti su Europos Sąjungos institucijomis. Taip pat jis turi užtikrinti, kad taisyklės būtų aiškios, griežtos ir nebūtų galimybės manipuliuoti. Reikia rasti kaltuosius ir išmokti iš mūsų pamokas. Reikia apsinuoti informaciją, kad daugiau tokių dalykų nesikartotų. Dėkui. Dėkui. Ponas Ekhoit, vieną minutę. Ačiū, gerbiamų kusinarių, už tai, kad atvykote į posėdį. Per pusės metų komiteto darbą sužinojome, kad na, kaip sako vis technikos ekspertai, labai svarbu. Tai yra tai, kad techniškai nėra būtina jokių įdėkti ir naudoti papildomų įrengimų, kurie saugotų variklius. O visi, varik, o visi, visi gamintojai naudoja programą įrangą, kuri išjunginėja tuos mechanizmus. Tik Volkswagenas naudojas išderinimo mechanizmus. Tačiau, pavyzdžiui, Fiat įmonė naudoja taip pat papildomai ranką, kurį išsijungia po 20 minučių, o kitos naudoja nuo tam tikrai išjungimą nuo tam tikros temperatūros. Tačiau ne, kiti gamintojai nėra kaltinami už tai, kad naudoja tokius išderinimo prietaisus. Tad reikia daugiau skubių veiksmų iš komisijos pusės, nes matome, kad taršus automobiliai toliau važinė mūsų gatvėmis ir kila klausimas, kada komisija uh, imsis atšaukimo visoje Europoje, kad tie automobiliai būtų pašalinti iš mūsų gatvių. Ačiū. Dėkui. Ponas Helmer. 90 sekundžių. Pone pirmininkė, mes norėčiau turbūt pagirti kolegas, nes diskusijos yra daug įdomesnės negu pats pranešimas. Nepasito, kad pranešimą vienbalsiai palaikė komitetas. Na, pranešimas labai savotiškas, labai įdomus, nes praktiškai jokio turinio jame ir nėra. Ten labiau kalbam apie patį tą dokumentą. Pirmoje dalyje komitetas ragina pats save vykdyti savo paties įgaliojimus. Na, toks bereikalingos tokios frazės. Taip pat ragina komisiją bendradarbiauti. Taip pat norėčiau paprieštat vienam žodžiui pranešime. Ketvirtoje dalyje reikalaujama, kad parlamentai, vyriausybės ir valstybių narių tarnybos imtų tam tikrų veiksmų. Tačiau ne parlamento reikalas ir nelaikino komiteto reikalas yra reikalauti ko nors iš suverenių valstybių. Jeigu komitetas būtų paprašęs, o ne pareikalavęs, tuomet būtumėm galėję palaikyti pranešimą, o taip kaip yra dabar, mes jų palaikyti negalime. Dėkui. Ponas Jelk, 90 sekundžių. Mėly kolegos, norėčiau palankiai vertinti tyrimo komiteto darbą, su kurios siejama labai daug lūkesčių siekiant pagerinti automobilių taršos lygį. Deja, apgailestauju, kad per daug, kreipdami dėmesio į techninius klausimus mes pamirštame, kad galbūt Volkswagen skandalas taip pat susijęs ir su tam tikrais politiniais ekonominio karo aspektais tarp JAV ir Europos. Taigi šiame kontekste e, azoto oksidų klausimas įgauna vis didesnės reikšmės, kadangi į taršos matavimus Europoje jie neįskaičiuojami, tu tarpu JAV taip. Taigi aš noriu pabrėžti, kad mūsų pranešime turėtume daugiau dėmesio skirti ne vien tik techniniams aspektams, tačiau politiniams taip pat. Pone Belė, tu į dvi minutės dabar, prašau. Ačiū pirmininkė, labas rytas, komisijos narė, mėly kolegos. Iš tiesų jau įpusėjome komiteto kadencijos e, trukmę ir labai svarbu, kad susidarytume pakankamą įspūdį apie tai, kas įvyko, dėl ko kilo šis skandalas, kad užkirstume kelią ateityje išderinimo įtaisų naudojimui. Vakar dalyvaudami tinkamą posėdėje mes aiškiai sutarėme dėl to, kad ne viena institucija ES, taip pat ir parlamentas apie e, <clears throat> tai nieko nežinojo ir dabar mes puikiai suprantame, kad dizelinių automobilių gamybos srityje daugiau dėmesio reikia skirti šių išderinimo įtaisų tinkamų programinių įrangų naudojimui. Taigi Taip pat reikia atkreipti dėmesį į atskaitomybę susijusią su ES teisės aktų vykdymu. Jį tenka pirmiausiai valstybėms narėms, 28 valstybėms narėms ir yra labai svarbu, kad atitinkamos kontrolės priemonės griežtai būtų taikomos valstybėse narėse. Ponui Helmeriui noriu pasakyti, kad pirmiausiai, siekiant užtikrinti griežtą kontrolę, reikia sudaryti vienodas kontroliavimo sąlygas visoje Europos Sąjungoje. Ir Europa turi išlikti tas regionas, kuris gamina ir į rinką patiekia griežčiausiai kontroliuojamus automobilius, todėl mes turime reikalauti, kad būtų laikomasi 80 mg km CO2 taršos normos. Ir e, manau, kad automobilių gamintojai taip pat turėtų įjungti aukštesnę pavarą atitinkamus terminus vartojant. Automobilių gamintojai apgavo mus visus, pirmiausiai vartotojus ir manau, kad savo pranešime mes turime užtikrinti, kad būtų daromas atitinkamas spaudimas, siekiant atgauti piliečių pasitikėjimą automobilių gamintojais. Tas tikslas turi būti siek įgyvendinamas ambicingai ir skaidriai. Ponas Franzūrka, noriu žduoti Jums klausimą pagal minos kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Prašau, ponė Franzūrka. Uh, Brangus kolega, džiaugiuosi Jūsų pasisakymu ir norėčiau pabrėžti, kad uh, tyrimų komitetas naudojasi gerą metodologiją, yra skaidrus, tačiau keliu Jums klausimą. Kaip manote, šis tyrimų komitetas, kaip jis galėtų prisidėti prie to, kas minėjote, kad uh, užtikrinti vartotojų pasitikėjimą ir užtikrinti, kad tokia situacija nebepasikartos. Kaip komitetas čia gali prisidėti? Dėkui. Du dalykai, mielas kolega. Pirmiausia, ačiū už klausimą. Nu, kad visą informaciją turime padėti ant stalo, visus dokumentus, apie kuriuos vakar komisijos narė minėjo, sakydama, kad kai kurie iš jų yra e, slapti, riboto naudojimo turime užtikrinti visapušką skaidrumą. Antras dalykas, tinkami teisėkuros pasiūlymai dėl tipų patvirtinimų, taip pat turime dėti tolesnės pastangas, kad kuo greičiau būtų pradėta naudoti, susitariant su taryba, realių sąlygų vairavimo testavimo įrangą. Taigi, pirmiausiai, taryba čia turi pritarti teisėkuros pasiūlymams. Pone Bonfoy pusantros minutės. Pone pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos, yra labai e, sudėtinga užtikrinti, e, kad būtų tinkamai saugoma žmonių sveikata ir mažinama tarša, kai, kai testavimai yra vykdomi laboratorijų sąlygomis, e, nepasiekiant variklį atitinkamos temperatūros. Tačiau dar sudėtingiau yra priversti laikytis galiojančių teisės aktų ir taikyti už jų nesilaikymą atitinkamas sankcijas. Toks elgesys ir tokia situacija yra visiškai nesuprantama piliečiams, kadangi jie yra verčiami laikytis tų teisės aktų. Deja, tinkama kontrolės sistema, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą, neveikia ir e, todėl ji mus visus nuvilė. Aš esu įsitikinusi europietė, esu įsitikinusi, kad Europa ir toliau turi būti stiprinama politiškai, tačiau kiekvienas privalo prisimti savo atsakomybės dalį už šį skandalą, kurio buvo galima išvengti ir e, jeigu visos suinteresuotos šalis būtų laikiusios galiojančių teisės aktų. Taigi mes e, tikimės iš šio tyrimo komiteto, kad e, jis daugiausiai dėmesio skirs viešojo intereso apsaugai ir kad neiškels ekonominio interesų ir pelno aukščiau visų kitų vertybių. Svarbu užtikrinti tokį judumą, kuris sukeltų kuo mažesnę taršą, teikti pirmenybę tvariam vystimuisi, kuris būtų visiems naudingas. Todėl uh, Aš e, tikiuosi, kad e, visi dirbantis e, tame tyrimo e, komitete dės atinkamas pastangas, kad šie tikslai būtų pasiekti panas Daltas. Jau praėjo metai, po tokių sužinome, kad visame pasaulyje vartotojai apgaudinėjami Volkswageną. Kila klausimas, kaip Volkswagen tai pavyko padaryti, kad to nesužinotų tarnybos, ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Jeigu įmonė nori sukčiauti, tai jokia sistema nebus iki galo saugi. Tačiau svarbu užtikrinti, kad sukčiauti būtų kaip manoma sunkiau ir tai reikia padaryti kaip manoma greičiau. Dabar turime jau naujas testavimo taisyklės, tai yra atsakymo dalis. Taip pat komisija teikia naujus e, rinkos stebėjimus pasiūlymus. Tai antras svarbi dalis. Reikia kuo, kuo greičiau imtis šio klausimo. Ir greičiau negu komitetas išspręstos klausimus ir pateiks ataskaitą kitą metą. Reikia užtikrinti, kad sistema būtų prižiūrėta tarptautiniu lygiu, tačiau reikia užtikrinti pat, kad nacionalinės tarnybos viską gyvenėtų, kaip pati komisijos narė sakė vakar. Todėl svarbu užtikrinti, jog... Svarbu paminėti tai, kad ne tik Europos tarnybos buvo apgautos, visos pasaulio tarnybos buvo apgautos Volkswageno. Tad reikia gerinti tarnybos, tarnybų darbą nacionaliniu lygiu, taip pat užtikrinti geresnį stebėjimą Europos lygių nacionaliniu lygiu. Mes galime pagerinti sistemą, mes galime apsaugoti vartotojus ir apsaugoti aplinką, tačiau reikimtis darbo, nes nėra laiko gaišti. Ačiū. Honorevole Feria, prego. Feria, du minutės. Dvi minutės. Ačiū pirmininkai, gerbiamas prezidentė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Mes iš tikrųjų manome, kad reikia spręsti oro kokybės problemas miestuose, kadangi ten labai intensyvus transportas. Europos piliečiai jaučia oro taršos pasiekmes, o jos yra pavojingos viešoje visuomenėje. Daugiau negu 70 tūkstančių žmonių ES miršta kasmet dėl to, kad jie įkvėpia užterštą orą. Ypač dizeliniai varikliai teršia miestų teritorijose orą. Taigi šią problemą mes turime visoje Europoje ir ją reikės spręsti Europos mastu, o tai reiškia, kad ES komisija turimtis veiksmų. Iki šiol ji to nepadarė, mums nepavyko nieko pasiekti, piliečiai mano, kad jums yra labiau svarbesnė e, ekonominė raida, verslas negu gyventojų sveikata. Žinome, tą problemą mes galime spręsti skatindami technologinės inovacijas ir taip pateisinti piliečių lūkesčius dėl grinesnio oro. Ir žinoma, reikalingas tvaresnis miestų transportas, reikia būti inovatyviems, reikia galvoti apie elektrinės e, automobilius. Gaila, kad mums nepavyko, kad mums nepasisekė išsiaiškinti, kas kaltas dėl dizelio e, sukčiavimo. Dabar tikrai reikia imtis vartotojų interesų aktyvaus gynimo. Komisija turi viską parodyti, ką ji šiame procese nuveikė ir ji turi bendradarbiauti su mumis parlamentarais. Tik taip mes užtikrinsime ES teisės aktų įgyvendinimo kontrolę. Nes ta Europa, kurią mes matome dabar, nėra ta Europa, kurios mes siekiame. Ačiū komisarė, gerbimi kolegos. Jeigu norite, kad tiesa būtų pasakyta, reikia įsteigti tyrimo komitetą. Tai pasakė vienas ministras ir labai gerai, kad parlamentas pasinaudojo šią galimybę įsteigti naują tyrimų komitetą, tačiau Europos komisija atrodo nenori bendradarbiauti, randa įvairiausių kliaučių, vadovaujasi automobilių pramonės atstovų interesais ir šitas skandalas, nors žinomas visiems, vis tiek yra slepiamas mes turime įveikti tų nusistatymą, kurie tiesiog yra kaltininkai ir kurie elgesi iki šiol pakankamai arogantiškai. Aš sveikinu šio komiteto pirmininką ir džiaugiuosi, kad jisai puikiai bendradarbiauja su kitais kolegomis ir jisai rodo, kad galime rasti šito piknaudžiavimo priešas ir kaltininkus. Gerbiama komisijos narė, lygiai metai praėjo po Volkswageno skandalo ir jis jau dabar tapo automobilių pramonės skandalu visojame pasaulyje, buvo atskleidęs šis milžiniškas sukčiavimas taršos klausimų, bet nieko nepadaryta, tik įsteigtas tyrimų komitetas, nesimta jokių priemonių nei Europos komisijos, nei valstybių narių kad būtų laikomasi Europos e, taršos normų, kad mūsų piliečiai būtų apsaugoti, kad vartotojų pasitikėjimas būtų atkurtas. Jau metai, kai Europos vartotojai yra plėšiami, tuo tarpu amerikiečiams yra teikiama kompensacija mes e, teršiame savo kelius, savo orą. Jūs kalbate apie pažeidimo priemonės valstybėms narėms, kurios uh, turi kontroliuoti automobilius. Tai yra pirmas žingsnis. Bet dabar aš žiūriu į Prancūzijos vyriausybę, kuri Renault bando apsaugoti. Tai yra viena iš blogiausių teršėjų visoje Europoje. Mes turime garantuoti, kad nebepasikartotų Dieselgate. Sukurkime uh, standartų tvirtinimo sistemą, kontroliuokime automobilius ir reikalaukime, kad automatiškai būtų atšaukti tie automobiliai, kurie pažeidžia taisyklės, kurie yra pagaminti sukčiaujant. Atėjo laikas veikti. Ačiū. Lei. Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren. jau šiuo metu kovo mėnesį jau baigėsi tyrimų laikotarpis, mes susitikome ir su ekspertais, su transporto priemonių asociacijų atstovais, taip pat su pilietinės visuomenės atstovais. Ir iš esmės visi svečiai dalyvavo noriai, viskas puikiai pavyko. Iš esmės mes dabar turime dabar skirti tarp neteisėtų išjungimo priemonių E, ir tarp taršos gatvėse. E, šitas neteisėtos e, taršos išjungimo priemonės, tai iš, iš tikrųjų, kaip jau pats pavadinimas sako, yra neteisėtos. Jos nėra numatytos teisės aktuose. Bet kokiu atveju. Mes neturime kalinti vien tik tai Volkswageną, jis tai ne vienintelis teršėjas, reikia pažiūrėti, pavyzdžiui, ir italų automobilių gamintojus. Ir valstybės institucijos turėtų pasidomėti ir šiais automobilių gamintojais. Kitas dalykas, tai šitos uh, išjungimo priemonės iš esmės pačios savaime gal nėra pati didžiausia bėda. Nėra atitinkamų teisės aktų, kurių, kurie, kurie nustatė atitinkamus kriterijus. Ir e, ponė Tajani, būtent e, kaip komisijos narė, būtent tai nustatė. Atitinkamas nuostatas. Kitas dalykas, e, tik ekspertai žino apie šį skandalą ir plačiai visuomenė apie tai nežinojo. Ir kaip inžinierius aš galėčiau pasakyti, mums reikia, reikia teisėtų išjungimo priemonių, nes kai yra per aukštas arba per žemas temperatūros arba sužiningos sąlygos, tai reikia apsaugoti atitinkamą techniką. Dar viena pastaba. E, dabar apskritai dėl paties komiteto man sudarė įspūdis, kad daug komiteto narių norėjo įrodyti, kad e, komisija ir automobilių pramonės atstovai sudarė sąmokslą būtent ir slepia tinkamus duomenys, bet taip nėra. Panas Paulučiai, vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Pakomitečio darbais kaip tik ir parodė, kad Volkswagen skandalas yra tik tai lietkalnio viršūnė. visur tos galingos arba neteisėtos priemonės yra naudojamas. Jau 2011 metų žinoma, kad e, transporto priemonės išmeta 7 ar 9 kartus daugiau teršalų negu nustatyta laboratoriniais prietaisais. Tai iš tiesų tiek ir vartotojams didelė žala, ir mūsų miestams. Tačiau ši apgaulė yra tuo blogesnė, kad dabar yra būtent e, su, su, sukurta technologija, kuri azoto oksidą kaip tik sumažina jo išmatalus. Tai mes turėtume sugriežtinti e, registracijos e, procedūras, nes mes, mes turime ap, apginti ne tik mūsų miestus, taip pat turime apsaugoti ir vartotojų interesus. Pone Zlatovskai, vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Skandalinga yra tai, kad yra sukurta tokia sistema, toks pažeidimas labai pakenkė reputacijai, pasitikėjimui, e, ne tik pramonė, bet ir ES institucijomis vartotojų teisės buvo pažeistos. Ne tik tai kalbame ir apskritai apie automobilių pramonės ateitį. Tai yra nepaprastai svarbu Europos rinkai, Europos ateičiai. Daugelie valstybių narių dėja yra Nepaisant to, kad yra organizuojama daug įvairiausių seminarų, yra sunku apibriežti, kas kaltas ir išsiaiškinti. Ir nebeaišku, ar Volkswagenas sąmoningai sukčiavo, ar tai buvo uh, testavimo mechanizmų klaida. Aš manau, kad e, tyrimo komitetas emis sugebės rasti atsakymą ir įvardins, kas yra kaltas ir kas turi būti nubaustas. Venkime ilgalaikio nuosmukio automobilių pramonėje visoje Europoje. Ačiū. Minutą. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Manyčiau, per daug atsainiai reaguojama į tai, kad vėluojama pateikti išvadas dėl šito dieselgeido. Tiesiog buvo manipuliuojama matuojant CO2 taršalus, nes nors e, ta situacija ir anksčiau buvo žinoma, automobilių pramonės e, koncernai ir komisija prieštarauja vieni kitiems, tačiau mes negalime nematyti, kad automobilių pramonė daro įtaką, kai yra nustatomi nauji taršos tikslai. Todėl šitie tikslai turi būti suformuluojami labai aiškiai ir negalima pasiduoti automobilistų, lobistų uh, spaudimui. Žinoma, jiems yra daug svarbiau gauti kuo daugiau plauna, pelna, pelno negu ginti vartotojų interesus. Kasmet dėl oro taršos miršta labai daug žmonių. Raida, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes pusę metų ginčiamės dėl šito komiteto e, įgaliojimų. Komisija taip pat veikė ne, nepatenkinamai, praėjo labai daug laiko. Mes pateikėme įvairiausius keistus pasiaiškinimus dėl to, kad dokumentai galbūt buvo per išsamus arba nebuvo svarbus. Komisarija Jankovska išsakė savo nepasitenkinimą tomis valstybėmis, kurios nepateikė reikalingos e, e, dokumentacijos. Tačiau kita vertus mes, mūsų komitetas turi gauti šitą, tuos dokumentus dabar, jie reikalingi dabar, kadangi mes turime komitete išsiaiškinti šią situaciją ir mes turėtume e, e, laikytis Fehoigeno nuorodos, kad reikia dirbti paprastai ir aiškiai. Dvi minutės. Ponios ir ponai, šitas taršos tyrimo komitetas buvo įsteigtas dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, nustatyti, kodėl didelės bendrovės sugebėjo per ilgą laiką apeiti ES taršos apribojimo teisės aktus. Ir e, antra priežastis - tai siekimas e, susigražinti pasitikėjimą ES gamintojais. Teisės aktai šioje srityje turėtų būti aiškesni, atitikti tikrovę. Aš manyčiau, kad mes diskusijose su komisija vis dėlto pasiekėme šiokios tokios pažangos. Mes sutarėme, kad emisijos turėtų būti matuojamos ne teoriškai, bet um, eismo situacijoje. Tačiau reikia pripažinti, kad ne visas valstybės narės bendradarbiavo ir tai apsunkino situaciją ir daro ją dar sudėtingesnė. reikėtų prisiminti, kad tūkstančiai vartotojų buvo suklaidinti Junktinės Amerikos valstijos e, e, savo vartotojams tūkstančius dolerių sumokėjo savo vartotojams, o mes to nepadarėme. Todėl mes turime susigražinti mūsų piliečių pasitikėjimą mūsų verslu ir užtikrinti, kad ES taip pat sugebės tinkamai ir proporcingai atlyginti padarytą žalą. Mes negalime siekti tik nubausti automobilių pramonės, bet turime skatinti naujas technologijas ir inovacijas. ES turėtų tačiau sudaryti vienodas verslo sąlygas visoms bendrovėms. Dėkuoju. Un minuto, prego, Izmail. Ponas Sertuk, vieną minutę. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolegos. Iš tikrųjų, aš manau, kad šis tyrimo komitetas yra labai reikalingas. Likščioliniai klausimai leidžia daryti tokią išvadą, kad Europos komisija atsako tik išsikinėdama į mūsų klausimus, iš dalies neatsako, nes Europos komisija nesusipažino su savo pačios teisės aktais ir taip pat nežino, kokius įgaliojimus jis turi, arba nežinoti, ar nenori net žinoti, kokius turi įgaliojimus. Ypač krenta į akis tai, kaip valstybės narės įgyvenina teisės aktus arba neįgyvenina tų teisės aktų. Ir aš keliu klausimą, kaip taip gali atsitikti, kad, kad pavyzdžiui, ginčiantis dėl aušinimo priemonių automobiliuose, Europos komisija iš karto skelbia sankcijas, o O kitų, kitų atvejų, pavyzdžiui, kai kalbant apie išmetalus, 23 e, valstybės narės lieka nenubaustos. Taigi, akivaizdu, kad Europos komisija turi prisiimti kaltę, o gal net ir bededingavo šiame skandale. Ačiū. Pareigilinga. Labai ačiū, noriu padėkoti pranešėjams už tokį tarpinį pranešimą. Nedaug kas ten pašašyta, tačiau vis tik įvardinta kas yra nuveikta. Ir man akivaizdžiai išiškėjo dvi tendencijos. Aš e, pasisakau todėl, kad aš rašau pranešimą apie oro kokybę. Problemas prasidėjo, kai aš maždaug prieš trejus metus proceso pradžioje rengiau prezentaciją ir aiškiai ją rengiant paaiškėjo, e, genera, e, Envi generalinėme direktorate gautoje medžiagoje, kad akivaizdžiai e, yra atotrukis tarp realių standartų ir e, to, kas yra nurodyta teoriškai. Ir tada prieš trejus metus aš ryštingai e, siekiau išsiaiškinti, kodėl taip yra e, tame, šiame specialiame tyrimė, kuris yra ne tik politinis, bet ir techninis, man labai norėtųsi, kad būtų garantuota, jog galų gale suprastumėm, kokiu politiniu pamokų galima išmokti, kad mes aiškiai suprastumėm, kodėl tos komisijos dalis, kurios sutelė turėjo kartu pasirūpinti gyventojų sveikata, nedirbo pakankamai greitai ir nepakankamai rimtai nešė jums tenkančią atsakomybę, kad mes sukurtume tokią sistemą, kuri užtikrintų, jog tokie dalykai nepasikartos. Ona. Ačiū. Toliau Niedermayer. Dvi minutės. Labai ačiū, kolegos. Pastaraisiais metais mes labai daug išmokome. Ne tik apie Volkswageną, bet e, daugiausia apie ES teisės aktų įgyvendinimą, apie tai, kaip yra pasidalėjama atsakomybė tarp ES ir valstybės ir apie kai kurių firmų elgesio etiką. E, tie metai daug ko išmokė, bet dėl daug ko ir sunervino, supratome, kad galime daug ką pakeisti. Aš e, e, nemanau, kad pramonė to negali padaryti ar nesugeba to padaryti. Reikia tiesiog labai aiškių ir paprastų taisyklių aš nemanau, kad turėtume pirštais rodydami, ką nors skaldinti. Komiteto darbas netoks turėtų būti. Galvokime apie ateitį, tai yra svarbiausia. Be to, mes turėtumėm pirmiausia suprasti pagrindinį faktą pabandysiu, uh, pagrindinius faktus pabandysiu juos suformuluoti. Visų pirma, aš manau, kad tik tie automobiliai, kurie laikosi taisyklių, turėtų būti leidžiami e, e, rinką. Ta turime daryti, nes e, e, tai galėsime tik deramai užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią nereikalingiems skandalams. Mes žinome, kad tai yra įmanoma padaryti. Galime pasinaudoti dabar jau egzistuojančiomis technologijomis, jas pasitelkus net ir jų dabar vartojami dizeliniai automobiliai gali tapti ekologiškais. Ką ateityje galime padaryti? Suprantame, kad technologijos yra veiksmingos ir mes tikimės, kad bus pakeista ta padėtis, kai e, laboratoriniai tyrimai yra nepritaikomi ir mes tikimės, kad e, automobiliai, kurie pažeidinėja taisyklės, bus uždrausti ir ateityje mes turėtumėm e, sukurti geresnę, veiksmingesnę techniškai sistemą ir turėtumėm užtikrinti e, nepriklausomus tyrimus. Manau, kad e, mūsų nesugebėjimas veikti iki šiol galiausiai leis galiausiai taps sėkminga sistema ir mes sukursime tokią strategiją, tokią sistemą, kuri pasiteisins. Šaldė Mūzė. Prašom, Kristel. Ačiū. Skandalas susijęs su e, emisijų mechanizmais rinkoje nėra susijęs tik su sukčiavimu. Mes kalbam greičiau apie e, pavojų žmonių gyvybei. Ilgą laiką e, labai daug enoks dujų buvo išmetama į atmosferą. 90 7 Tūkstančiai žmonių kiekvienais metais miršta dėl taršos ir uh, kenčia ne tik žmonės, kenčia ir aplinka. Tyrimo komitetas turėtų išsiaiškinti, kodėl tokia padėtis susidarė ir todėl, kodėl skandalas kaip Volkswageno neiškilo dar anksčiau. Aš manau, kad pasi sistema yra įdinga. Akivaizdu, kad e, niekas nenori atsakomybės apsimti, visi bando kaltinti vieni kitus turėtume galvoti apie automobilių, kurie kelia problemų griežtesnę kontrolę. Sistema turėtų būti aiškesnė, ji e, turėtų būti tikslingai orientuota į taršos vengimą ir turėtumėm aiškiau apibriežti, kas yra atsakingas. Sukurkime naują sistemą, atsikratykime tokių skandalų padarinių ir apsaugokime žmonių sveikatą ir gamtą. Ačiū, ponas. Tošinovski. Ačiū, pirmininkė, gerbiama komisarė tyrimų komiteto pateikta ataskaita yra pakankamai išsami, joje kalbama apie techninius dizelinių variklių aspektus, tačiau mes turime kreipti dėmesį ne tik tai į juos, bet ir teisėkuros procedūras. Mes turėtume pasimokyti iš praeities, kad CO2 skandalas tiesiog verčia mus peržiūrėti teisės aktus ir siekti, kad jie atitiktų PPO standartams. Taigi komiteto apžvalgoje yra nurodoma, kas vyksta gamybos sektorijoje ir kokie yra teisės aktai. Ir kalbama apie tai, kad reikalingi nauji teisės aktai, kurie leistų pasiekti kontrolės mektų metu realių rezultatų, o ne teorinių. Kambius. Ačiū. Pirmininkė komisarė. Liepos 30 dieną buvo patvirtinta laikinoji ataskaita ir joje buvo siūloma laikytis JAV pavyzdžio. Europos parlamento tyrimo komitetui buvo e, suteikti įgaliojimai, pateikti rekomendacijas ir mes dabar turėtume pritarti šiam pranešimui. Labai svarbu, kad būtų iki galo išsiaiškinti šie sukčiavimo atvejai ir kad valstybės narės suprastų, kad mes turime ginti vartotojų interesus ir gamintojų interesus, kurie dažnai yra prieštaringi. Reikalinga ES strategija, kuri padėtų apsaugoti ir aplinką, ir gyventojų sveikatą. Todėl mes turime įsigilinti ir tuos atvejus, kai teisės aktų yra priimta labai daug tačiau jie nebuvo tinkamai įgyvendinti. Teisės aktų srityje yra pakankamai daug neiškumo ir todėl mes turime išsklaidyti tą neiškumo rūką. Ateityje mes turime dirbti kuo skaidriau, mes turime dirbti skaidriai ir valstybės narės, komisijos, suinteresuotos šalys turi bendradarbiauti ir vadovautis sąžininko bendradarbiavimo su komitetu principu. Iki šiol padarytas darbas turi būti dar pagerintas ir mes turime pažvelgti į ateitį, galvodami apie tai, kad ir dabartiniai teisės aktai yra priimti tačiau yra nepakankamai įgyvendinami. Reikia tiksliai nustatyti atsakomybę ir siekti, kad automobilių pramonė galėtų stiprėti, pramonė, kuri dirba 900 tūkstančių žmonių. Dėkoju, dalį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Tūkstančiai europiečių, tūkstančiai vaikų kiekvienais metais susirga dėl didelės taršos mūsų miestuose. Nieko naujo čia nematome. Reikia iškių reglamentų, kurie tai draustų, bet iki šiol to nevyksta. Valstybės nieko nedaro. Negalime šios problemos apriboti vienų gamintojų. Automobilių gamintojų, kurie gamina teršiančius automobilius, yra žymiai daugiau. E, daugiau negu 30 procentų daugelis jų viršė taršos lygius. Turime įtikinti nacionalinę administraciją, kad ji turi imtis e, priemonių prieš gamintojus, kurie pažeidžia taisyklės. Negalime daugiau su jais taikstytis, negalime taikstytis tokia padėtimi, kai automobilių gamintojai jaučiasi tokie e, savi pasitikintis, kad nacionaliniai reguliuotojai juos e, uždengia, tarsi jie jaučiasi saugomi turime su, įtikinti juos, kad taisyklių apeiti negalime, todėl mes turime pradėti tyrimus, daryti išvadas, teikti rekomendacijas, kad tokie dalykai nepasikartotų. Labai ačiū. Eigum. Ponas Vandalė. Grazie, prezidentė. De onderzoekscommissie, voorzitter, is halverwege de autorit. Eh, Labai ačiū, pirmininkai. Labai daug buvo komitete, tyrimų komitete sutarta dėl to, kad reikia surinkti kuo daugiau informacijos. Konsensusas e, komitete greičiausiai dinks, kai reikės priimti išvadas ir teikti pasiūlymus ateičiai. Pavyzdžiui, kai kalbam apie e, automobilių gamintojų ir administracijos santykius. Tūkstančius lobistų automobilių gamintojų turi. Kaip mes galime šį procesą suvaldyti, kaip mes galime problemą spręsti iš šios perspektyvos. Manau, kad vienintelis būdas eiti į priekį yra pagaminti automobilius, kurie visiškai neterštų. Dėja, visiškai švarių automobilių kol kas nėra. Ir ar būtų taikomi tie uh, E, taršos mažinimo prietaisų išjungimo įrenginiai ar ne, ar būtų naudojami elektrą varomi automobiliai, ant vandenelių valomi automobiliai, nesvarbu, mes turime investuoti į švarius automobilius ir galutinis tikslas turi būti būtent toks automobilis. Ponas Rosati, ačiū ponė pirmininkė, gerbiamo komisijos narė. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui už atliktą darbą. Labai puikiai apibendrintas šešių mėnesių darbas EMIS komitete. Vis tik tai e, mūsų mandatas dar nėra įgyvendintas, padaryti dar lieka labai daug. Daug abejonių, labai e, daug nesakytų klausimų. Mes visi šiuose rūmose tikimės išvadų ir rezultatų negalime e, to padaryti, nepalaikydami glaudaus ir lojalaus ryšio su Europos komisija. Per posėdžius daug kas kaltino Europos komisiją, kad ji nesugebėjo reformuoti emisijų kontrolės sistemos ir tipo tvirtinimo procedūrų. Bet tai nėra bendras, tai nėra vis visai, e, visapusiškai vertinta padėtis. Ne tik Europos komisija, bet ir Europos parlamentas nesugebėjo laiku užbaigti pirmojo pranešimo dėl e, misijų e, teisės aktų. Valstybės narės taip pat nesijėmė veiksmų, kad uždraustų tuos E, įrenginius, kurie leidžia atjungti taršą mažinančias e, įrenginius automobiliuose. Dėl to automobiliai, e, atsiprašau, automobiliai teršio vartotojai kenčia dar labiau. Mes tikimės, kad Europos komisija užtikrins, kad Volkswagen grupė suteiks kompensacijas visiems vartotojams nukentėjusiems dėl nelegalios veiklos ES ir tikimės, kad valstybės narės labai greitai nu, įves nuobaudas už tokius veiksmus. Pirmininkė, dabar mes turėtumėm sutelkti dėmesį į teisėkurinį darbą ir užbaigti trečią ir ketvirtą e, komisijos paketus. Pusę metų turėjome, kad išnagrinėtumėm visas padarytas klaidas ir pateiktumėm e, galutinį pranešimą, kurie išgelbėtų automobilių gamintojų reputaciją ir reglamentavimo sistemą. Dabar mes esam pasirengę užtikrinti, kad blogo valdymo pavyzdžių nebematytume dar kartą. Mūsų tikslas apsaugoti vartotojus ir aplinką nuo neteisingo elgesio. Pona Zurinio vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Europos pramonė yra suinteresuota, taip pat kaip ir jos piliečiai, kad Europa atliktų lyderės vaidinį perinant prie pažangaus mobilumo. Toks pažangus išmanus mobilumas saugotų gyvybės, pagerintų gyvenimo sąlygas ir atvertų naujas galimybės konkurencijai. EMIS tyrimų komitetas čia padarė ženklios įtakos. Valstybės narės ir ES institucijos turi uh, apsiimti atsakomybę ir įgyvendinti prieimus sprendimus, jos turi elgtis atsakingai vartotojo akivaizdoje. Taip pat turime aktyviau dirbti uh, su JRC, žmogaus teisų teismu. Kai kalbam apie e, tipo tvirtinimą ES viduje ir už jos ribų, e, supraskime, kad būtina jį pakeisti. Žinome, kad e, e, taršą mažinančių e, sistemų išjungimo įrenginiai egzistuoja, yra sukurta tarsi tokio galimo sukčiavimo kultūra, tradicija. Europoje. Ir būtent tarpinėme pranešime apie tai ir kalbam. Ir tyrimų komitetas nori užtikrinti, kad ateitie to nebebūtų. Pernam prie spontaniškų pasisakymų. Pone Grapinį. Minuto domnule președinte doamnă comisar ačiū pone pirmininke pone komisijos nare pirmiausia norėčiau pasakyti kad komitetas atliko puikų darbą ir norėčiau pabrėžti kelis dalykus tai čia jau buvo pasakyta pakankamai dažnai. Jie buvo patikti palyginimai tarp Junktinio Amerikos valstijų ir Europos. Aš esu pranešėję savo frakcijoje būtent šioje srityje. Ar, ponia komisijos narė, ar, mes, ar jūs nemanote, kad mes turėtume ne taip greitai skubėti, bet tiesiog palaukti, kol tyrimo komitetas pateiks savo išvadas. Ir nereikia mums pernelik skubėti. Kitas dalykas, JAV iš tiesų nėra geresnė situacija negu Europa. Ir tai nėra diskutuotinas klausimas. Būtent tai, tai jų situacija yra susijusi daugiau su taikomis taisyklėmis. Mes turime atinkamas paprastas taisyklės, kurios gina vartotojus ir neleidžia numirti automobilių pramoniai. Aš žinau, kaip yra sunku, kai yra pernelyg daug taisyklių, kaip, kaip tai, kaip tai e, apsunkina inovacijas. Žinoma, mes turime kontroliuoti teisės aktų laikymasi, tačiau pernelyg daug ne, nevaldyti. Taigi aš manau, šiam pranešimui tai, tai reikia atsižvelgti. Ir ne tik Volkswagen, bet ir kitos įmonės padarė klaidų, apie visas reikia kalbėti. Ačiū, e, Šūlin. Ačiū, panė Virmininkė. Žemės e, komitetas kartu su Europos komisija apie šiame tyrimė atlieka svarbu vaidmenį. Akivaizdu, kad Europos Sąjungoje mūsų rinkos priežiūra yra automobilių pramonėje pakankamai prasta. Volkswagen skandalas e, nėra vienintelis. Ir mes e, pirmiausia norėtume kreipdėmės teikti, kad e, tas. E, atrešalų išmetimo išjungimo mechanizmas e, kai kuriuose valstybėse yra uždraustas. Emisijų mažinimas mums tai yra visiems svarbi užduotis. Ir labai e, aštriai ir griežtai reikėtų reaguoti tokius skandalus ir bausti atitinkamus asmenys. Nepaisant e, tų technologijų draudimo, yra daugybė leidžiamų priemonių, kurios yra susijusios būtent su, šia, su išjungimo technologija. Todėl tyrimo komitetas taip pat turėtų dirbti ir kartu su valstybėmis narėmis, kad vėl užtikrintų vartotojų pasitikėjimą nu, šiomis technologijomis. Ačiū, panė pirmininkė. Volkswagen skandalas įrodė, kad Vokietijos E, įmonių konkurencingumas yra susijęs su purvina nelegalia veikla, kuri yra naudojama tam, kad, kad būtų apeinama kažkokios teisės nuostatos ir būtų apgaunami vartotojai. 2015 metais rugsėjo mėnesį aš uždaviau klausimą apie tyrimus Junktinėse Amerikos valstijose, e, kai buvo atskleista šitas Volkswagen skandalas, toliau jis atsirito taip pat ir į Europą. Ir komisija tuomet atsakė, kad yra tyrimų kurios atlieka, kurie atliekami ir kitose valstybėse. Ir nustatyta, kad ir kiti gamintojai sistemingai apgaudinėja vartotojus. Todėl Europos komisija turėjo iš karto imtis priemonių dėl visų pramonės įmonių ES ir nubausti jas. Aš tikiuosi, kad šis tyrimo komitetas tikrai atskleis šias tamsias praktikas automobilių pramonėje ir mes turime pirmiausia e, griežtai reaguoti į tai ir, ir kuo greičiau sužinoti, kasgi buvo nuveikta šioje srityje. Pane Vienkovska, ačiū, ponė pirmininkė. Jau dabar galime pasakyti, kad, e, kad mes visi Dabar matome, e, kad vyko kolektyvinė apgavystė. Tai būtent apgauti buvo vartotojai, e, tai jų pasitikėjimas, bet žlugo pasitikėjimas ir komisija, nes komisija taip pat žinojo, kas vyksta, nes e, taikomos normos, standartai ir teisės aktų nuostatai buvo lankščiai taikomi. Todėl mums reikia griežtesnių teisės nuostatų. Ir taip pat valstybės narės nepateisino pasitikėjimą nacionalinės institucijos buvo įpareigotas kontroliuoti ir tikrinti tokiais atvejais, e, kaip kenkiama aplinkai ir vartotojų sveikatai. To nebuvo padaryta. Tai reikia mums įsidėmėti ir prisiminti. Tokie dalykai negali pasikartoti. Mes kalbame apie mūsų visų sveikatą, kalbame apie aplinką ir apie pramonę, kur kuria darbo vietas, ir tokia apgavystė nepadeda ir pramonė, nes dabar įtariama į pramonę. Ačiū, Jose. Pane Maisner. Ačiū, pane pirmininkė. Komitetas akivaizdžiai neparodė vieno dalyko. E, buvo ir kitos informacijos, kuri buvo pateikta, kuri taip pat yra prasminga. Aš norėčiau apie tai pasakyti. Volkswagenas pasie, galėjo pasiekti tą 80 mg azoto oksido ribą pasiekti e, Kalifornijoje tik tokiu atveju, jeigu naudojo atitinkamas priemonės, kurias stabdė. Būtent tos išmetalus Europoje yra e, didesnė arba mm, aukštesnė riba nustatyta. Tai būtent tris kartus didesnė negu 80 mg. Iš tikrųjų, teisės aktai kitokie yra Europoje negu Junktinės Amerikos valstijose. Mes turime pasimokyti iš to, kad svarbu, žinoma, mes norime sumažinti išmetalų skaičių, kalbant apie e, šiltnamio efektą sugeriančią dujas, e, CO2 e, ir, žinoma, ir kitas dujas. Bet turi būti sukurta tokia teisinė bazė, kuri leistų pramoniai kurti tokias transporto priemonės, kurios, kurios įmanoma sukurti ir kurios nekenktų aplinkai. Ir į tai mes turime atsižvelgti, priimdami teisės aktus, pane Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjungoje mes visada ėmės vadovaujamo vaidmens kovojant su klimato tarša. E, Paryžiaus konferencijoje taip pat mes pasisakėme už taršalų sistemos įvedimą. Tačiau Dieselgate'as parodė, kad parlamentui reikia pasiūsti dar aiškesnį signalą ir pradėti labai išsamų tyrimą. Europa lyderiauti negali pažeidinėdama teisės aktus. Tiesiog nukaltuosius reikia nubausti ir taip pat reikėtų užpildyti tas spragas, kurios egzistuoja ir leidžia, leidžia piknaudžiauti. Taigi šitas tyrimas yra labai svarbus. Kūn, vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė. Kol sulauksime mūsų gatvėse automobilių, kurie neterš visai oro, elektrinių ar vandenilinių automobilių. Turime pasistengti surasti tokių techninių sprendimų, kurie leistų laikytis tų kriterijų, kurie nustatyta vieniems ir kitiems varikliams. Taigi, patvirtinant automobilio tipą, labai svarbu kreipti dėmesį į tai, kad pagal euro normą, šeštąją euro normą būtų įdėkta atitinkama įranga, o tai reiškia 80 mg e, e, per kilometrą azoto oksido turėtų būti maksimali riba. Ir tai to mes pasieksime tik tai tokiu atveju, jeigu mes pasieksime taip vadinamąją Blue Motion technologija. Technologija, kuri leis sujungti azoto oksidus ir pavers visiškai kitą medžiagą. Diskutuodami apie tipo patvirtinimą, mes turėtume turėti tai omenyje, turime užtikrinti rinkos priežiūrą, o tai reiškia, kad naujieji automobiliai turi būti testuojami realiomis sąlygomis. Vienas dalykas, kai važiuojama 130, 140 ar 170 km per valandą. Taršalų išmetimas yra visiškai skirtingas, tačiau ir tai turi padėti spręsti naujusios technologijos. Yra jau nustatyta, kad iki 17 metų, iki 19 metų galima bus nustatyti tik tai 68 mg kilometrui taršalų kiekį. Taigi mes turime susiimti ir siekti tikslo, kita vertus mūsų klimatas, mūsų oras bus tiesiog netinkamas gyventojams kvepuoti. Jeigu kuris nors kalbės ilgiau tai neliks galimybės kalbėti kitiems. Prašau klausti, kas nori kalbėti? Ne, niekas komisarė. Aš norėčiau padėkoti parlamento nariams už šią diskusiją, už šią atvirą diskusiją. Nebejoju, kad mūsų tikslas yra E, bendras ir kad mes turime išsiaiškinti šio skandalo šalininkus ir padaryti pačias tinkamiausias išvadas bei žvelgti į priekį. Mūsų pagrindiniai principai turėtų būti patikimi ir skaidrus visiems. Norėčiau pabrėžti, kad aš padarysiu viską, kas yra reikalinga ir būtina, kad komisija galėtų pasinaudoti savo uh, uh, įgaliojimais Tai yra būti teisės aktų sergėtoje. Tačiau supraskite mane teisingai, aš nenorėčiau, kad būtų ir toliau rodoma pirštais. Aš tiesiog noriu aiškiai pasakyti, kad, kad esu šimtų procentų e, tikra, kad būtų galima kaltinti vienus ar kitus automobilių gamintojus. Aš tiesiog siunčiu informaciją valstybėms narėms, aš bandau gauti informacijos iš gamintojų, tačiau aš neturiu pakankamai įgaliojimus. Kas yra? pavyzdžiui, ES lygmenių vykdomo tokių automobilių atšaukimo. Kai kuriuose valstybėse tie atšaukimai yra vykdomi privaloma tvarka, kitose valstybėse laisvanoriškai, kitose apskritai niekas nedaroma. Taigi aš tikiu, kad valstybės narės pradės suprasti, jeigu mes turime pradėti nuo gerosios praktikos, turėtume būti skaidrus, pateikinėti svarbiausią būtiną techninę informaciją. Taigi valstybės narės turi įsteigti tinkamą patinkimą rinkos priežiūrą. Man reikia iš valstybių narių įsipareigojimų, taip pat man reikia patikinimo iš jūsų, kad mes sugebėsime sukurti veiksmingą tipų patvirtinimo sistemą. Žinoma, aš nesu nusiteikusi prieš pramonę. Aš esu atsakinga už pramonės reikalus. Ir puikiai suprantu, kad reikia skatinti, kad automobilių pramonė klestėtų, kad būtų pelninga, tačiau kita vertus pramonė taip pat turi suprasti, kad mes turime būti drąsus ir tiesiog, kad mes E, kelsime reikalavimus automobilių gamintojams. Labai svarbu siekiant padidinti pasitikėjimą, reikia gerinti teisės aktus, taip pat kurti atitinkamas e, priežiūros sistemas, taip pat užtikrinti geresnį valdymą, taip pat automatizuoti kai kurios procesus. Mes tikrai neturime kaltinti vieni kitų, kadangi tai niekur mūsų neduves Mes tiesiog norėtume sutelkti savo jėgas ir siekti bendrų tikslų, kadangi laikas pribrendo, mes turime pasinaudoti progą užtikrinantį gerą automobilių pramonės ateitį. O dabar perduosiu žodį pranešėjams, Alba Bidegana, galės atsakyti ir paskui ponas Garbrandė. Dvi minutės. Yeah. Labai ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Taip pat dėkoju ponui Herbrandi už puikų bendradarbiavimą. Mes kartu atlikom puikų darbą, labai gerai dirbam ir aš tikiuosi, kad mes galėsime tą patį padaryti e, rengdami šio pranešimo antrąją dalį. Buvo kolegų, kurie kalbėjo apie turinio ir siekių stoką. Apgailestauju, kad taip vertinate. Bet galiu pasakyti, kad šis pranešimas dar yra tik tarpinis, mes iš karto apie tai pranešėme, todėl nebūtinai jis dar yra labai techniškai sutvarkytas. Ponas Dansai neklystų teigia, kad nereikia tarpusavį vieniems su kitais kovoti. Aš sutinku, mes turim kažką piliečių labui daryti, o priečiai nesitikė, kad mes tarpusavį kovosime, jie tikisi, kad pakeisim padėtį. Jie nori, kad užtikrintume, kad teisybė išlys į paviršių. Ir to kartu turime siekti, teikime pasiūlymų, kad nepasikartotų tokie atvejai kaip šis. Kolegos, be to reikia pasakyti, kad e, šio pranešimo nereikėtų vertinti kaip nukreipto prieš pramonę. Tai nėra pranešimas, kuris yra nukreiptas prieš darbo vietų kūrimą ar užimtumo užtikrinimą šis pranešimas yra už aplinkos apsaugą, už pramonę, už automobilių pramonę, už darbo vietų kūrimą. Dar kartą visiems dėkoju. Dėkoju. Toliau kitas pranešėjas, ponas Gerbrandi, žodis jums taip pat dvi minutės. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ši diskusija įkvepia Nekalbame akivaizdžiai vien tik tai apie tarpinį pranešimą, e, nes tada apsiribotume tik tai procedūromis. Greičiau kalbame apie savo tyrimo e, pasiekimus komitete. Kodėl mane ši diskusija įkvėpė? Todėl, kad aš pastebėjau bendrą mums visiems suvokiamą problemą, problemos supratimą tiksliau. E, nebūtinai E, dabar jau galėsime priimti bendras a, išvadas. Bet e, tai ir bus didysis iššūkis mums, kolegai Zalbai ir man, e, kad galų gale parlamente rastumėm bendras išvadas. Bet man atrodo, kad einame teisingų kelių. Nepamirškime, kad tyrimas tik įpusėjo. Dar labai daug reikia tyrimų rasti. Du elementus norėčiau išskirti Buvo pasakyta vieno kolegų, kuris labai gražiai kalbėjo, kad egzistuoja milijonas įvairiausių atsakomybės ryčių. Ir jis ir daugelis kitų parlamentarų sakė, kad galų gale niekas nebėra atsakingas. Nei Europos komisija, nei valstybės narės, nei nacionalinės administracijos įstaigos neapsėjima atsakomybės. Turbūt tai yra šiandien iškilusios problemos esmė. Turėtumėm pasirūpinti, kad kai šią problemą nagrinėsime išsameu, padarytume išvadas ateičiai, kurios atspindėtų, kaip elgesi, kaip jaučiasi automobilių pramonė ir kitos pramonės šakos. Jei neklystų, kolega Boleto sakė, kad jeigu vertintumėm atsakomybę, suprastumėm, kad daug kas yra susijęs su valstybių narių nesugebėjimu apsimti atsakomybę. Ir aš tikrai manau, kad tai yra labai svarbus šiandienos diskusijos pastebėjimas. Daug kas sakė apie kaltųjų įvardyjimą. Ar to reikia ar nereikia? Aš manau, kad gerai veikiančioje demokratinėje politikoje politinė atsako, atskaitomybė yra nepaprastai svarbi. Galbūt tai ir reiškia kaltųjų ieškojimą, galbūt to reikia. Aš nebijau apie tai kalbėti, aš galvoju apie ateitį, bet tai yra neatskiriama demokratijos dalis. Būtent stiprios demokratijos mes Europoje ir siekime ir siekime toliau to, tuo keliu eiti. Ačiū. Ačiū, dėkuoju visiems dalyvausiems diskusijoje, dėkuoju pranešėjams, komisijos nariai už e, tokią plačią, išsame diskusiją. Balsuosime šiandien. Dabar darome pertraukėlę iki 12.30. Ačiū.